Kartais sudėtinga daryti pažangą tam tikrose srityse, nepaisant mūsų įsitikinimo, kad ją reikia daryti. Ir svarbu užtikrinti Europos parlamento ir vyriausio įgaliotinio alijansą, jeigu mes individualiai neturėtume pakankamai pajėgumų daryti pažangą šioje srityje. Tad tokiu tikslu galėtume dirbti kartu, kad e, visame pasaulyje žmogaus teisės būtų ginamos veiksmingiau. Ačiū. Ačiū. Diskusijų pabaiga žodis pranešėjai, kolegai Vizler Lyma. Ačiū. Pone Borelė, už paaiškinimus suteiktą informaciją. Aš dar kartą noriu, kad būtų išgirstas balsas e, tų, kurie šiandien kalbėjo, e, tą patį stengiausi padaryti, rengdama pranešimą, buvo, buvo e, pabrėžtos tam tikros problemos, pavyzdžiui, susijusios su daugiašališkumo principo taikymu. Ir būtina šio principo laikytis tam, kad e, tvirtesni taptų tie e, ramšiai, e, kuriais remiasi kovotojų žmogaus teisės, būtina kreipti dėmesį į LGBT asmenų persekiojimą smurtą prieš mergaitės ir moteris, problemos susijusios su nepakankama įmonių atsakomybė priverstinėmis santokomis. Uh, Tai yra tik keli aspektai, kurie buvo paminėti šį vakar. Pone Borelį, jūs paminėjote atitinkamas priemonės mūsų e, stebėjimo misijas, kurios yra vykdomos vyriausias įgaliotinis žmogaus teisų klausimais, e, kitos priemonės, tačiau jūs e, klausėte, ko mes jūsų prašytume visų darybų metu nuolat e, rengiančiai pranešimą buvo grįžtama prie e, vieno klausimo. Būtent e, būtinybės užtikrinti, kad netarptų nebaudžiamumas, kad asmenys atsakingi už žmogaus teisų pažeidinėjimus sulauktų atitinkamo atpildo būtų patraukti atsakomybė. Taigi būtina nuolat pabrėžti tokio šališkumo principo svarbą, būtinybę e, verslininkams elgtis taip, kad galėtų savo elgesiu didžiuotis po to. Taip pat stiprinti priežiūros, stebėsinos mechanizmus, e, ypač prekybos srityje, nes vienas dalykas yra reikalauti, kad kažkas būtų daroma ir kitas dalykas užtikrinti, kad e, iš tikrųjų tie reikalavimai būtų vykdomi ir aš tikiuosi, kad ateityje pasieksime pažango žmogaus teisų demokratijos srityje pasaulyje. Jūs uh, savo veiksmais ir mes Europos parlamente taip pat patvirtindami savo poziciją galėsime įnešti indėlį į šią pažangą. Ačiū visiems. Pirmininkė, ačiū. Baigiame diskusijas šio darbo atvarkės klausimu, balsuosime rytoj. Ir prieš pristatant kitą darbo atvarkės klausimą, pons Borės dabar turės galimybės pasikeisti vietomis su kolegomis. Dabar pradėsime diskusijas apie bendrą užsienio gynybos politiką, bendrą gynybos ir saugumo politiką, kolegė Makalister ir kolega Danžanas yra pranešėjai. Šiuo klausimu noriu tik trumpai priminti, kad e, registruotis e, pagal procedūrą prašau žodžio galite pasitelkdami tiek elektroninės registracijos sistemas, tiek savo mėlynasias korteles ir kuomet ponas Borelis jau pakeis savo buvimo vietą. Pirmiausia, steiksime žodį kolegai Makalis. Turiu kalbėti Europos Liaudės partijos frakcijos vardu, prašau. Pone pirmininkė, ponas ir ponai, kuomet rengėme šiais metais bendros užsienio ir saugumo politikos pranešimą, E, galvojame apie iššūkius, su kuriais susidurėme ir apie galimybės, e, kaip juos atremti. Mūsų saugumo aplinka yra labiau neprognozuojama, sudėtinga, e, turbūt sudėtingiausia nuo šaltojo karo laikų. Noriu pirmiausiai pasakyti, kad iškilo grėsmė daugiašališkumo principui ir kuomet e, šiuo principu vis labiau imama abejoti, ES privalo ryštingai pasipriešinti e, tokioms tendencijoms ir pastelgti daug išraiškumo principą, spręsdama įvairius konfliktus ir taip pat turime savo interesus ir vertybės skleisti tiek kaiminystėje, tiek visame pasaulyje. Todėl mūsų institucijos e, privalo uh, kurti stiprią, aktyvę ir strateginę Europos Sąjungą. Taip pat būtina stiprinti Europos parlamentą kaip vieną iš bendros užsienio saugumo politikos ramščių. Šis metais Europos parlamentas atliko svarbu vaidmenį tarpininkaudamas sprendžiant įvairius e, konfliktus, pavyzdžiui, Ukrainoje ir Šiaurės Makedonijoje. Šios e, pastangos ypač e, Žano Monė vardo dialogas turėtų būti e, dėgiamas ir jų turėtų būti laikomasi ir <clears throat> ateinančiais metais e, tiek bendros užsienio saugumo politikos kontekste, tiek ir pasidelkiant kitas išorės politikos priemonės turime pasiekti strateginį požiūrį, nuoseklumą, derinti veiksmus tarp uh, užsienio politikos priemonių bendros uh, užsienio ir saugumo politikos, taip pat turime stiprinti bendrą užsienio saugumo politiką, siekiant antremti bendras grėsmės. Aš manau, kad daugumos balsavimo įvedimas taryboje galėtų mums pagreitinti procesus, tačiau vienbalsiškumas leidžia mums atrodyti patikimesniais pasaulio arenoje. ES turi turėti galimybę veikti savarankiškai ir e, ieškoti partnerių su kitomis regioninėmis organizacijomis komisijos. E, pirmininkės e, pareiškimas per pasaros penkerius metus sukurti ES reagavimo pajėgas, vertintinės teigiamai. Net šiuo mes negalime pavieniui e, atremti kylančių grėsmių. Mes turime kurti tarptautinę bendrabiavimo santvarką, skatinti ekonominę bendrabiavimą. ES yra vienas svarbiausių veikėjų, kalbant apie diplomatinį, priekybos, humanitarnės pagalbos bendrabiavimą ir pamažu tokia tampa taip pat ir saugumo ir gynybos. Išsirti ES privalo veikti strategiškai pasinaudodama turimomis priemonėmis e, ir e, reaguodama į iššūkius tiek e, atimą kaiminystėje, tiek ir tolėliau pribrendo laikas e, mums prisijimti tarptautiniuose santykiuose rimtesnį vaidmenį veikti nepriklausomai savarankiškai galiu tik pakartoti, ką komisijos pirmininkė pasakė per pirmasis savo darbo savaitės. Europos parlamentas tikrai turėtų tokią poziciją palaikyti. Baigdamas noriu padėkoti visiems už indėlį rengiant šį pranešimą, šešiems pranešėjams už vaisingą bendradarbiavimą. Ačiū. Labai ačiū. Dabar kalbės kolega Danžon, kuris buvo antrojo prašymo šiandien svarstamo autoris. Prašau. Mm, gerbėjami parlam... vyriausiasis įgaliotinį, noriu padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams iš įvairių frakcijų, nors skirtumai tarp mūsų buvo dideli, mes visi stengiamės iš esmės prisidėti prie šio metinio pranešimo. E, vyko gana audringos diskusijos, bet e, mm, iš tikrųjų tikrai matau, kad šis tema sulaukė susidomėjimo. Ir mes pradedame nuo to, kad kalbėtume, realiai kalbėtume apie padėtį šioje srityje ir būtent tuo remdamasis aš rengiau šį pranešimą, jam buvo patikta nemažai pakeitimų. Visų pirma, mes teigiame, kad yra labai smarkiai pablogėjusi mūsų saugumo aplinka. Visos kaiminės šalės išgyvena krizę, dabar detaliai neminėsiu konfliktų Sirijoje, Libijoje, Ukrainoje, taip pat vyksta ir džihadistų išpoliai ir Afrikoje, Sahelėje ir kitur. Ir Deja, šios krizės akivaizdoje mato, matome, kad Europa tampa silpnesnė ir e, iš tikrųjų turėtumėmės e, nesijausti patogiai ir pastarojo meto įvykiai artimuosiuose rytuose tai puikiai e, iliustruoja. Ir iš tikrųjų Galbūt šis epizodas yra tik nesusipratimas, galbūt, bet galbūt ir ne. Ir man atrodo, kad šiandien e, europiečiams būtų neatsakinga galvoti, kad mūsų saugumą ir toliau užtikrins kiti, o mes neturėsime prisimti savo tinkamų įsipareigojimų. E, taip pat neturėtume užmiršti ir tai, kad Europa nesugebėjo tinkamai e, reaguoti į įvykius. Mes turime rasti tinkamą atsaką, kad europiečiai galėtų reaguoti, o ne apsiribotų vien pasmerkimais arba susierzinimo reiškimu. Ir valstybės narės yra ir bus svarbiausios veikėjos gynybos klausimais. Ir mes turime pripažinti, kad ne viena iš jų, net ir pati aktyviausia ir pati ambicingiausia, ir prisiminkite, kad aš esu prancūzas, negalės vienos atlikti savo užduočių. Na, tai, manau, puikiai iliustruoja padėtis Sahelėje. Taigi reikia konstruktyvaus atsako ir pastarojo meto iniciatyvos turi būti patvirtintos. Mes turime mąstyti e, blaiviai ir manome, kad ES karinės pajėgos savaime ne. Pakei, neturės strateginios reikšmės trumpuoju ar vidutinės trukmės laikotarpiu. Taigi mes euro, turime klausti savęs, ar mes, europiečiai, tenkinsimės tik stebėtojo uh, E, vaidmeniu, ar mes būsime Elgetos vaidmenyje, kalbant apie mūsų saugumą e, regioninėme kontekste, ar mes vis dėlto būsime e, aktyvūs veikėjai. Ir aš labai tikiuosi, kad diskusijos apie tai vyks. Ir dar norėčiau paminėti porą dalykų. Visų pirma, mes turėtume mm, kurti visai kitokią realybę. Ir antras dalykas, ar neturėtume užbaigti, nutraukti alijansų. Ne, priešingai. Mes e, turime reaguoti į krizės ir e, turėtume siekti, kad mūsų atsakas į krizės atitiktų mūsų prioritetus ir mūsų interesus. E, na, kartais iššūkiai, kurie kyla mums, europiečiams, yra kitokie negu tie, kurie kyla e, už ES esantiems partneriams. Bet e, tai nereiškia kažkokio mm, atotrukio. Iš tikrųjų, kai matome klimato krizę, socialinę krizę, mes turime atitinkamai pakoreguoti ir savo strateginę kryptį. Ačiū. Labai ačiū. Dabar kalbės vyriausiasis įgaliotinis, prašau, ponė Borelį Fontienės, jums žodis. Ačiū. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui Makalister, dėkoju ponui Danžan už atliktą darbą rengiant šį pranešimą dėl bendrosios E, užsienio politikos, saugumo politikos. E, na, kalbant apie vertybės, mes esame ir turime ir toliau būti labai svarbus veikėjai ir daugia šališkumas, taip pat tarptautinė tvarka grindžiama taisyklėmis yra mūsų užsienio politikos pagrindas. Taip pat džiaugiuosi, kad jūs pripažįstate, jog mums reikia būti ryštingesniems. Ir iš tikrųjų, kaip tik dabar ir matome įrodymus, kad reikia būti ryštingesniems ir Libijos atžvilgių, ir visur kitur turėdami galvoje mm, problemas, kurias matome, mes turime būti ryštingesni, gindami savo e, gyvybinius interesus. Mes gyvename e, jėgos e, politikos sąlygomis, mes turime vykdyti tokią politiką, kuri, kurioje būtų derinama valstybių narių galia ir mūsų koordinuotos, suderintos priemonės. Ir kaip jūs sakėte, reikia stiprinti išorės ir vidaus politikos sąsajas. Tai buvo nekarta. kartą pasakyta ir manau, kad galima tai pakartoti, bet dar geriau būtų tai įgyvendinti. Taip pat džiaugiuosi, kad jūs akcentuojate, jog svarbu užtikrinti tinkamus finansinius išteklius išorės veiksmams pagal naują daugiametę finansinę programą, kurią greitai pamatysime. Na ir pamatysime, ar pavyks tai padaryti ar ne. Mes ypač turime uh, išsaugoti e, lėš paramos voką e, kaiminystės šalims ir e, Afrikai. Vakar aš susitikau su Prancūzijos Respublikos prezidentu, dalyvavo taip pat ir penkios Sahelio regiono šalis ir, ten, ir mes kalbėjome apie išteklius, kurių reikia, kad padėtume toms šalims spręsti savo saugumo problemas, kurios kartu yra ir mūsų saugumo problemos. Ir įdomu, ar tas atsakymas, kurį pateiksime šioms šalims artimiausiomis dienomis, bus e, pakankamai geras. E, toliau politika. Na, jūs sakėte, kad reikia daugia šališkumo, mes jo norime, tačiau vien jo nepakanka. Ir jeigu norime daugia šališkumo, reikia kelių dalykų. Mes turime susivienyti su bendraminčiais sąjungininkais, reikia e, bendradarbiauti su tam tikrais blokais, pavyzdžiui, Afrikos sąjunga, ASEAN arba jungtinėmis tautomis. Pavyzdžiui, klimato kaita taryba, mm, Europos vadovų taryba per pastarąjį susitikimą manęs paprašė plėtoti tvirtą klimato diplomatiją, kad mūsų užmojai kovo su klimato kaita E, srityje, kad jiems pritartų ir kitos pasaulio valstybės. Nes jeigu to nebus, mūsų pastangos bus bevertės. Mes turime bendradarbiauti su kitais, kad e, patrauktume juos į savo pusę, imdamėsi kovos su klimato kaita veiksmų, kad būtume tvirti ir kad mums pasisektų. Toliau patikimumas. Akivaizdu, kad e, neteksime pat, pati, kaip pasitikėjimo kaip, kaip geopolitinė gale e, kaiminėse šalise, jeigu neišspręsime Libijos ar Vakarų Balkanų problemų. Jeigu neišspręsime, bus gana sunku ką nors įtikinti, kad esame geopolitinė gale. Akivaizdu, kad e, turime taip pat didinti savo paramą ir e, turime didinti atsparumą. Na, reikia paramos Kosovui, kol kas nebuvau Kosove, nes dar nėra ten vyriausybės, bet e, galbūt kitą mėnesį, jeigu bus suformuota vyriausybė, keliausiu į Kosovą ir į Serbiją ir mm, kalbėsiu apie viso regiono europinę perspektyvą. Turime mm, gana mūsų santykiai su kai kuriomis mūsų kaiminėmis gana sudėtingi. Pastarojo meto Turkijos veiksmai paveikė mūsų valstybių narių saugumą ir taip pat e, padėtis platesnėme regione kelia susirūpinimą. E, centrinės viduržėmio jūros, regio, centrinės viduržėmio jūros regionas išgyvena milžiniškus pokyčius ir e, kai kurie veikėjai, pavyzdžiui, Rusija ar Turkija prieš keletą metų ten nieko nedarė, o dabar imasi vadovaujamo vaidmens, siekdami išspręsti problemas. Taip pat esate teisus, teisus sakydami, kad reikia atkreipti dėmesį į pietų kaiminystę, Libiją, Iraną, Iraką, mm, apie kurias šiuo metu e, sukasi diskusijos. Mes ėmėmės, e, buvome pagrindiniai, kurie ėmėsi veiksmų, siekdami padėties deeskalavimo. Tačiau kas galiausiai sėdi prie dėrybų stalo dėl e, paliaubų. Ten ES nėra, prie to stalo sėdi Rusija ir Turkija. Toliau Afrika, pakalbėkime apie Afriką, tai yra pažadų ir iššūkių um, žemynas. Ir taryba suteikė įgaliojimus Europos komisijai iki birželio mėnesio susitikimo parengti išsamų veiksmų planą skirtą Afrikai ir galite, galiu Jūs patikinti, kad iki birželio laiko nėra tiek jau daug kad būtų galima parengti tą išsamų veiksmų planą kartu su Afrika, nes vieni jo ne, neparengsime. Negalime turėti plano Afrikai be afrikiečių. Pirmiausia, pradėsime nuo Sahelio. Prezidentas Makronas vakar surengė susitikimą, į kurį pakvietė penkias Sahelio regiono šalis ir aptarė, ką galėtume nuveikti drauge. Ir tą patį klausimą mes aptarsime ir per kole, komisijos kolegijos susitikimą su Afrikos sąjunga Adisabeboje e, kitą mėnesį. Toliau Latino Amerika. Latino Amerika dega nuo Čilės iki Meksikos. Kyla milžiniškų sunkumų ir mes turime siekti stiprinti bendradarbiavimą. Turime taip pat įgyvendinti ir savo interesus Azijoje, kuri yra stabili ir kle, kuri yra stabilus ir klestintis regionas. Tai turbūt yra pats turtingiausias e, pasaulio regionas. Rytoj keliausiu į Delį, kuriame, kur dalyvausiu regioninėme dialoge. Kalbėsime apie mūsų partnerystę su Indija stiprinimą. Taip pat e, artimiausių metų renksime ir dialogą su Kinėje ir ruošiamės viršūnių sustikimui. Toliau bendroji saugumo ir gynybos politika. Ir pranešimas apie tai mm, kalbama apie bendrąją saugumo ir gynybos politiką ir jie kylančius iššūkius. Čia, aišku, ko reikia imtis netidėliojant. ES dabartinėme pasaulyje turi, neturi kito pasirinkimo, kaip tik stiprinti savo pajėgumus ir būti patikima, patikima saugumo garantė. Šiuo metu turime 17 misijų ir operacijų įvairiose regionuose už ES ribų. Ir iš tikrųjų to, tas misijas entuziastingai įgyvendina tūkstančiai vyrų ir moterų, kurios, kurie e, tarnauja ES vardu po ES vėliavą ir m, dirba sudėtingomis sąlygomis. Tačiau mes turime taip pat spręsti ir nesibaigiančias struktūrinės problemas, kurios daro įtaką mūsų misijoms ir turime pasirūpinti, kad BSGP misijos e, būtų patvaresnės, kalbant ir apie išteklius, ir apie įgaliojimus. Ir aš džiaugiuosi, kad e, turime pol politinę paramą kurti e, nebiudžetinę Europos taikos priemonę. Mm, ta priemonė pati plėto savo pajėgumus. Pavyzdžiui, tai yra svarbu Sahelio šalims kad galėtume prisimti svarbesnį vaidmenį pasaulyje, reikia ir vadinamosios strateginės autonomijos. Mm, na, šiuo žodžius ne visi supranta vienodai, kyla dėl to nesutarimų. Tai yra delikatus terminas, tačiau šiame kontekste jis iš esmės reiškia, kad turime stiprinti savo gebėjimą veikti uh, E, iš vien su partneriais, kai tai yra įmanoma, ir vieniems, kai mm, tai neišvengiama. Ir žinoma, tai nereiškia, kad ES atsisako savo partnerysčių. Priešingai, mm, ES pati taps e, stipresnė pasaulinė partnerė ir taip pat tai bus naudinga ir NATO, nes e, stipri ES ir stipri NATO yra neatsiejami dalykai. Ir norėčiau taip pat akcentuoti ir nuolatinio struktūrinio bendradarbiavimo pagal Europos saugumo fondą svarbą. Jūs, parlamentas, turėsite nuspręsti dėl to, kiek lėšų bus skiriama gynybos fondui, taip pat ir taikos priemoniai, kuri bus mūsų būsimų, būsimų projektų pagal BSGP e, kertinis akmuo. Daug pranešime buvo daug kas pasakyta, apžvelgtos gerai vairios temos ir galiu pasakyti, kad e, pritariu viskam, kas yra išdėstyta pranešime. Tiesiog noriu e, pabrėžti ir naujas e, sienas, naujas ribas, kurias kuria. Kuria dirbtinis intelektas, mes turėsime susidurti su naujais e, priešiškai nusiteikusiais nevalstybiniais veikėjais ir mes turime būti pasirengę reaguoti ir taip pat vadovauti pasaulinėms diskusijoms apie normas ir taisyklės. Taip pat turime ir patys e, kurti ir pritaikyti technologijas, kad padidintume savo saugumą. Ir aš m, mm, nežinau, ar europiečiai iki galo suvokia, koks svarbus šis klausimas ir ko, kokios, kokie bus dirbtinio intelekto ir technologijų padariniai mūsų saugumui ateityje. Bet aš čia kalbu ne apie tolimą ateitį. Turiu pasakyti, kad artimiausi penkeri metai labai daug ką lems. E, taip pat yra ir kitų strateginių sektorių, kuriuose turime e, koordinuotai įgyvendinti ES e, vidaus ir išorės politikos e, principus ir priemonės. Ir čia norėčiau akcentuoti, kaip akcentuojama ir pranešime, kad ES palidovų e, centrui prireiks reikiamo struktūrinio finansavimo, ypač iš ES biudžeto, kad būtų išsaugotas to centro indėlis į mūsų veiksmus. Ir būna. Nu, neįmanoma mums būtų imtis mm, veiksmų visame pasaulyje, jeigu nežinome, koks yra pasaulis. Mes turime palidovų centrą, kuriame, kuriam negali trūkti išteklių, kad jis galėtų įgyveninti savo misiją. Ir baigdamas pasakysiu, kad ant kortos pastatyta tikrai daug. Uh, E, susidūrėme su milžiniškais iššūkiais ir mes turime neprarasti įgyto pagreičio, stiprindami savo bendrą saugumo ir gynybos politiką. Yra tam tikrų problemų mūsų artimiausioje kaiminystėje ir artimiausioje ateityje kaip tik ir galėsime įrodyti savo pajėgim, pajėgumus ir ES valstybių narių norą atlikti deramą vaidmenį. Pateiksiu Libijos pavyzdį. Įsivaizduokime, kad e, yra susitarta dėl paliaubų ir Berlyne e, pasiekiamas susitarimas dėl politinio sprendimo. Įsivaizduokime, kad taip yra. Bet paliaubos negali tęstis net dviejų savaičių, jeigu nėra taikoma griežta stebėsenos e, procedūra. Ar mes esame pasirengę ją taikyti? Iš šį klausimą turėsime atsakyti artimiausių metų. Ačiū. Labai ačiū. Pirmąjį pasisakymų ratą pradės frakcijų atstovai, kolega Galijus, Europos Liaudės partijos frakcijos vadovas. Ačiū, ponė pirmininkė parlamento raginimas e, komisijai galėtų skambėti taip. Galiausiai turime pats atlikti savo namų darbus, e, jeigu kalbame apie savo interesus dėl Libijos, nemanau, kad mūsų interesai skiriasi. Taigi vyriausias įsigaliotinį pasirūpinkite tuo, kad visos es vyriausybės laikytųsi tos pačios pozicijos Tai yra paremtų <clears throat> tarptautinės bendruomenės e, e, pripažinti Libijos vyriausybę, kad ten nereikėtų kreiptis pagalbos į Turkiją, e, Sahelio regione reikia spausti visas vyriausybės, kad jos taip pat energingais imtųsi veiksmų, kaip ir Prancūzija, kalbant apie gynybos fondo ir karinių pajėgų judėjimo finansavimą, nereikėtų jo mažinti. Taip pat mes turėtume aiškiai suvokti, kad e, Azijos e, e, rytuose, tai yra Taivane, vyko demokratiniai rinkimai, pasveikinkime Taivano žmonės su šiuo įvykiu ir palinkėkime visai Azijai tapti demokratiniu regionu. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Dabar pažangiųjų socialdemokratų alijanso frakcijos vadu kolega Lopes. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Šiame plenarinėme posėdėje balsuosime dėl dviejų pranešimų dėl užsienio politikos. Vienas dėl BUSP ir e, vienas dėl BSGP. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Makalisteriui už jo nuveiktą darbą rengiant šį pranešimą teko dirbti su juo gana glaudžiai kartu. Kalbant apie šiuos pranešimus, dabar padėtis visai kitokia nei per pastarosius keliarius dešimtmečius ir dėl to mums Reikia dėti daugiau pastangų, kad suprastume e, visas pasaulyje galiuojančias taisyklės, įvairias struktūras. Yra tam tikri bendradarbiavimo dialogo standartai, bet dabar Europa turi nuspręsti savo likimą paimti į savo rankas. Todėl e, turime padaryti strateginį pasirinkimą dėl mūsų autonomijos, dėl mūsų suverenumo kaip žemynų. Turime pasinaudoti savo pajėgumais, kad patys save apsaugotume ir remtume savo vertybės ir interesus. Mes e, esame vegetarai mėsėdžių pasaulyje ir Turime stiprinti savo alijansus, ypač su Afrikos ir Latino Amerikos šalimis ir sutelkti visas savo pastangas ties sienomis e, valstybėse narėse ir be abejo tai, e, visą tai e, daug ką nulems per kitus penkerius metus. Ačiū. Dabar ponas Paet Renew Europe vardu. Ačiū. Tam, kad ES balsas būtų girdimas pasaulyje, Labai svarbu imtis veiksmų užsienio politikos e, srityje vystomojo bendratarpiavimo, užsienio priekybos, saugumo ir gynybos srityse. Daug kas e, daroma BSGP um, srityje palyginti su ankstesniu laikotarpiu, bet uh, reikia labai rimtai uh, visose valstybėse narėse vertinti bendros gynybos klausimus. Ir uh, ES žinoma gali um, daug prisidėti prie Europos ir transatlantinio saugumo uh, Mes turime e, į šį procesą įtraukti panašiai mąstančius e, partnerius ir kitus subjektus. Turėtume e, užtikrinti, kad NATO nesilpnėtų, o kaip tik stiprėtų ir kad būtų kaupiama kuo daugiau Europos karinių pajėgumų, kad būtų investuojama į atitinkamas technologijas ir imamasi kitų priemonių. Kalbant apie ES pajėgumus, akivaizdu, kad e, ES turi turėti tiek pajėgumų, kad galėtų pati save apginti. Todėl labai svarbu bendradarbiauti su NATO, JAV, Kanada ir kitais tam, kad galėtume apginti tarptautinės teisės principus, daugia šališkumo principus, kurie yra ES saugumo ir e, gynybos ir kad turėtume tinkamus karinius pajėgumus. Taigi pagal savo gynybos politiką ES turėtų apriepti viską nuo savo karinių pajėgumų, personalų ir kitų iki veiksmingos gynybos pramonės. Reikia be kitako įveikti politinius nesutarimus, nes e, priešingų atvejų e, tarp Kinijos, Rusijos ir kitų e, didėjančios galios e, šalių e, mūsų balsas bus negirdimas. Reikia įveikti mums kylančius sunkumus, tam turime skirti dėmesį ir tai daryti jau dabar. Ačiū. Dėkuoju. Toliau e, ponas Biutikofer žaliųjų vardu. Gerbiami kolegos, Kaip sakė Žanas Klodas Junkeris, e, siekis atgauti e, galimybę dalyvauti pasaulinio lygio politikoje yra labai svarbus ir net galime užmygti ant laurų, ponė Borelė, turime būti pasirengę prisimti naują atsakomybę, tačiau turime nusibriežti savo aiškę judėjimo kryptį. Ginti savo vertybės ir interesus reikia ne e, patenkant e, į e, tuos spastus ar nepasiduodant pagundai tapti trečiaja supergalybė pasaulyje. Mes turime tarpininkauti ir vadovautis tarptautinės teisės principu tam, kad ji neliktų tik nostalgiškas prisiminimas. Pana Makalister pranešimas parengtas gerai, noriu jam nuoširdžiai už tai padėkoti ir aš tikiuosi, kad mes E, judėsime e, padedami ir nacionalinių parlamentų kolegų, mano minėta kryptimi. Ačiū kolegė Bonfrisko dabar, idėja frakcijos vardu. Please, mic, yes. grazie, grazie. Prašome įsijungti mikrofoną. Ačiū pirmininkė, e, kolegos. Noriu padėkoti ponui Makalisteriui ir ponui Danžanui už puikų darbą. parengus pranešimus, kurie padeda mums geriau suprasti tą krizę visai šalia mūsų sienų. Ir es pastangos e, netneša jokių rezultatų. Po penkerių nevykusių metų vadovaujant Junkeriui e, padėtis pablogėjo Libijoje, Rusijoje, Kinijoje ir e, Irano e, brandulinis susitarimas e, žlunga e, dėl pirmosios pasitaikiusios kliūties. Kalbame apie gynybą, strateginę autonomiją vadinamąją. Ar iš tikrųjų tai bus naudinga piliečiams? Ačiū. Dabar, kai ir vardu, ponas Van Orden, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Aš buvau um, vienas um, iš tos konservatorių grupės, kuri buvo išrinkta 1939 e, metais tam, kad vyktume į Europą ir bandytume viską transformuoti. Be kita ko, tai bendrosios rinkos klausimai buvo, e, bet ir kiti dalykai, įskaitant valstybių suverenumą. Ir um, būtent um, tam, e, žinoma, um, ES atrodo e, nori taikyti kuo grįžtesnę kontrolę. Junktinės karalystės ir ES demokratija turėtų būti ir toliau e, grindžiama be kita ko ir JAV įsipareigojimų paisyti mūsų saugumo ir interesų per NATO. BSGP e, e, politikoje yra numatoma tai, kas, kai, kas gali, kai kas gali pavadinti ES kariuomenę. Bet e, mes manome, kad ne apie tai turėtų būti kalbama. Pono Danžano pranešime kalbama apie vadinamąją strateginę autonomiją ir iš tikrųjų tai suteikia labai mažai peno pamastymams ir e, ten tik viena pastraipa yra skirta Junktiniai karalystiai ir e, gynybos klausimams. Mm, turint omenyje mūsų, tai yra ES atskirimą nuo transatlantinių partnerių. E, kalbėdami apie mūsų karinius pajėgumus, turėtume sargiau rinktis sąjungininkus ir geriau aiškinti patikimas e, gynybos priemonės mūsų piliečiams, bet demokratija visų pirma turi būti solidari ir turi būti remiamasi e, alijansų su NATO ir nekurti jokių naujų strateginių struktūrų e, siekiant naujos vizijos. Ačiū. Ar jums siūloma atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Ar sutiktumėte? Prašom. Pone Van Orden, jūs ne visuomet buvote su dauguma šiais klausimais ir galbūt mes ir turėjome panašių nuomonių, galbūt išskyrus nuomonę dėl NATO ir dėl transatlantinio bendradarbiavimo stiprinimo. Ar jūs dar suteiktumėte man vilties e, vis dėlto, kad tai yra paskutinė jūsų plenarinė sesija šiame parlamente ir kai e, užbaigsite darbą čia, vis dėlto jausite nors šiek tiek nostalgijos. Um, that, uh, I... Pirmiausia, norėjau uh, pasakyti, kad uh, nus, uh, E, sutikau atsakyti jūsų klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą ir labai džiaugiuosi tokiu savo sprendimu. Anksčiau e, buvo atsisakyta e, į mano klausimus pagal šią procedūrą atsakyti. Na, žiūrėkite, aš išvyksiu iš šio parlamento šiek tiek liūdėdamas. Aš 30 metų tarnavau kariuomenėje, čia 20 metų taip pat dirbau kaip politikas, kartu pavyko pasiekti gerų dalykų. Bet e, visa ta tendencija, e, kuri e, spartėja, jungtinė karalystė pasitraukiant, atrodo, eina visiškai netinkama linkme ir man dėl to kyla didelis susirūpinimas. Dėkuoju. Teskime dabar žodis poniai Vilanueva Ruizgoje frakcijos vardu. Pone pirminkė, kodėl ne, ne, ne, neseniai padidėjo eskalacija Irane, buvo nužudytas e, Suleimani. E. Kas gali garantuoti ES piliečių saugumą, e, kol JAV už viską atsako Donaldas Trumpas? Kaip galime garantuoti saugumą tokiomis aplinkybėmis? Norime užtikrinti ekonomikos klėstėjimą, bet kartu ir saugumą. O tai reiškia, kad neturėtume e, remti e, valstybės perversmų, turime, turime remti atvejus, kai paisoma įstatymų, kai laikomasi teisės aktų. Ir turime suprasti, kad dabar yra labai svarbus metas, e, kai e, sprendžiamas ES e, dialogo, diplomatijos, demokratijos likimas ir turime daryti viską, kad užtikrintume saugumą, teisingumo priemonėmis, kad kovotume už mūsų planetą, už e, feminizmo darbo tvarkę. Būtent tokiu būdu gali, galime užtikrinti ir saugumą. Ačiū dabar, ponas Papadakis, prašom. Akivaizdu, kad šiais dviem pranešimais e, tiesiamas e, kelias Europos e, Sąjungai kovoti už savo autonomiją, už turint omenyje konglomeratus, kuriuos sudaro Rusija ir kitos šalis. Mes be e, NATO turėtume pagalvoti apie tai, ar ES e, kariniai mechanizmai e, plėtojami yra įvairių priemonių, gynybos fondas, kitų, be kita ko ir taikos mechanizmų. Mm, taip pat e, galų gale yra ES saugumo taryba, bet e, visa tai neturi nieko bendra su saugumu prie sienų ir suverenumu, kaip teigia um, Graikijos vyriausybė. Taip pat tai matyti iš Turkijos ir Libijos demarkacijos sutarties kaip galime kovoti su mūsų priešais, kurie apsimeta mūsų draugais. Ačiū. Dabar e, ponas Pasesku. Vă mulțumesc. Ačiū. Dėkuoju, pirminkė. Makalisterio ir Danžano pranešimuose pateikiamos puikios gairės dėl to, ką reikės daryti toliau tam, kad e, būtų sukurta reikiamą viziją, kad galėtume atsakyti į klausimus, į kuriuos negalime atsakyti šiandien. Ypač e, noriu pakalbėti apie Danžano pranešimą, nes e, šiame pranešime, man atrodo, mums pateikiama tam tikra vizija, e, pagal kurią gynyba yra labai konkreti sritis, Ir e, tai labai svarbis rytis valstybių narių suverenumui. Kalbant apie gynybą, valstybės narės turi didelius įgaliojimus. Ir e, aš e, nepritarčiau e, tam e, suvokimui, kuris buvo išdėstytas, kas yra bendra gynyba. E, reikia e, bendrai vienodai suvokti kylančias grėsmes, bet yra daug nuomonių dėl karinės e, jėgos panaudojimo. E, Taip, tiesa yra bendra vizija dėl ES kariuomenės vaidmens. Tarptautinis strateginių tyrimų institutas vertina, kad e, kalbėtojas nutraukiamas. Bet kuriuo atveju e, svarbu, e, kad Europa galėtų apginti save. E, Pirminkė nutraukė kalbėtoją, jūs viršėjate kalbėjimo laiko, laiką, o mums reikia dirbti toliau. Dabar e, žodis Arakovič, pusantros minutės. Tistelt kolegák, az. Ačiū pirmininkė. Kolegos, kalbant apie bendrąją saugumo ir gynybos politiką. Manau, kad turime gana gerą tekstą, kurį parengė ponas Denša ir mm, būtent dėl mm, parlamento narių mm, bendrų pastangų parengėme puikų dokumentą. E, manau, kad pasiekėme tam tikrą pusiausvyrą, tekstas yra subalansuotas ir jame yra paminėti klausimai, kurie svarbus kiekvienam Europos demokratui, pavyzdžiui, kvalifikuotos balsų daugumos metodas, kuries turėtų būti taikomas taryboje ir taip pat sustiprėjęs parlamento vaidmuo. Pranešime yra akcentuojamas didė, gilesnės integracijos svarba. E, mes tikrai e, tikime e, jungtinių Europos valstybių prasme ir manome, kad saugumo politikos iššūkius įveiksime tik sugebėdami pateikti tvirtą ir greitą atsaką. Europa susiduria su didėjančiu populizmu, kibernetinėmis atakomis, dezinformacijos kampanijomis. Manau, kad e, su šio pranešimu mes e, nu, priartėjome ne tik prie savo tikslų, bet ir svajonių. Todėl noriu paprašyti balsuoti už šį pranešimą. Ačiū dabar, ponas Bautmans. Pone Vautmans, 1990 metais e, Europos Sąjunga E, mane, kad išsprendė Henrio Kissingerio klausimą, kam skambinti, jeigu noriu paskambinti Europai. Taigi buvo įsteigtas vyriausio įgaliotinio užsienio reikalų ir saugumo politikos klausimais postas. Šiandien mes žinome, kad Kissingerio klausimas tikrai nėra išspręstas, jį nėra atsakyta. Matome padėti Irane, Irake po e, Suleimanio nužudimo. Visi skambina visiems Ponas Borel skambino e, kažkam, Mišelis skambino Mugutierės, Makronas skambino dar kitiem, e, Merkel skambino Erdoganui ir taip toliau. Mes norėjome, kad neliktų dviprasmiškumo, kad viskas vyktų veiksmingiau ne tik pasaulio kisindžeriams. Mes to norėjome siekdami geriau apsaugoti Europos interesus. Taigi, ponė Borel, nevadinkime jūsų postos vyriausiojo galiotinio postų. Mm, vadinkime jūs taip, kad suprastų visi europiečiai, tai yra Europos užsienio reikalų ministru. Tai daug ką paaiškintų europiečiams. Taip pat reikia suteikti jums galimybę veikti, atsisakyti vienbalsiškumo taisyklės Europos vadovų taryboje, kad jūs galėtumėte, kad ir šį vakarą šokti į lėktuvą ir skristi į Iraną. Stip, kurkime stiprią Europos gynybos sąjungą ir jeigu aš galėčiau rinktis, rinkčiausi ir Europos kariuomenę, kad ji galėtų apsaugoti interesus, sienas ir e, kaiminystę. Ir jeigu galėtume ko nors pasimokyti iš amerikiečių ir rusų, tai būtų tai, kad stipri užsienio reikalų politika kurią palaiko kariuomenė, iš tikrųjų yra tautos esmė. Taigi kovokime už stipresnį Europą pasaulyje. Ir ponė Borelį, mes kovosime kartu su jumis šiame parlamente. Ačiū. Dabar žodis poniai Neumann vieną minutę. liebe kollegin die lage im nahen osten führt uns gerade wieder vor augen mehr waffen kuo daugiau ginklų tuo nebūtinai regionas yra saugesnis labai svarbu investuoti į prevenciją ir nusiginklavimą bet tai nepaminėta pono pranešėjo tekste nors tai yra nurodyta Makalisterio pranešime Europos eksporto politika taip pat yra atsakinga už ginklavimosi politiką. Mes kalbame apie 2 procentus BVP išleidžiamus gynybai. Mes kalbame apie tai, kad mums reikalinga taisyklėmis grindžiama Europos saugumo politika. Aš kalbu apie priemonės, kurios būtų tiek civilinio, tiek karinio pobūdžio. Tai yra nurodyta sutartyse ir tik tai taip galima sukurti taiką. Dėl to mes pripažįstame tas pastangas, kurios akivaizdžios kolegos pranešime, tačiau dėje negalėsime pritarti ir toje balsuojant. Ačiū. Toliau ponas kolega Rivier, vieną minutę. Ačiū diplomatijos, saugumo ir gynybos klausimais. David McAllister ir Danžon pranešimai parengti kruopšė šiuos perskaičiau susidomėjimu. E, labiau akcentuojama e, valstybė valstybių e, vaidmuo. Tačiau e, vertinant nuostatas dėl islamizmo e, kilimo, dėl kitų aspektų, tai ta vizija nesuderinama su laisvai bendradarbiaujančių valstybių Europą ir daugia šališkumu. E, gynyba e, turėtų užtikrinti e, programos, kurios visiškai nesusijęs su valstybių e, politika. N kalbate apie ES e, strateginę autonomiją, tačiau tai susijęs su federalinės Europos projektu, tai nėra valia išreikšta sutartyse. E, balsavimas vienbalsiškumo principus, jos atsisakymas kėsinasi į valstybių suverenitetą. Taip pat e, kaip su Europos įmonėmis, kurios bando e, ir valstybių pastangomis užtikrinti, kad jos išgyventų. Toliau žodis poniai Fotygai vienai minutiai. Ačiū. Aš kalbėsiu apie užsienio ir saugumo politiką. Yra daug nuostatų pranešime, pavyzdžiui, kalbant apie navigacijos laisvę, kalbant apie įvairius iššūkius susijusius su tuo ir e, su iššūkiais atviroje jūroje. Bet aš matau taip pat ir raudonasias linijas. Dėl balsavimo, dėl kvalifikuotos daugumos nes kvalifikuotos daugumos įvedimas gali daryti neigiamą poveikį, siekiant sustiprinti daugia šališkumą. Dėkoju. Ačiū. Toliau kolega Volės, prašom. Ačiū. Dėl saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo mes matome es sukarinimą Ir akivaizdžiai taip yra prieštraujama kai kurių valstybių konstitucinėms e, nuostatoms. Mes kalbame apie struktūrinį bendradarbiavimą, tai reiškia, kad e, gynybos bendradarbiavimas perėjo į kitą lygmenį ir tai yra susiję be kita ko ir su Airijos konstitucija bei jos sutartimis bei Mes kalbame apie paramą tolesniems projektams, mes Taip pat matome, kad šiame pranešime palankiai vertinama PESCO ir atitinkama saistančio pobūdžio nuostata, bet tai e, turi būti matoma bendrame nacionalinės teisės kontekste, nes mes matome, kad bendroji saugumo ir gynybos politika labai daro didelį spaudimą ir jos politikai, ypač turint galvoje kai, kurios, kai kurias pateiktas pataisas. Taip pat norėčiau priminti, kad auditoriai atkreipė dėmesį į tai, kad ne, vis, ne visos valstybės narės um, sutinka su tokiu Europos militarizavimu. Toliau kolega Puigdemonas vieną minutę. Kolegos, ponia Borelį, vienas mūsų stipriausių aspektų, tai negriežtoji gale demokratijos ir žmogaus teisų srityje tai galimybė apginti mažumas ir demokratiją nuo totalitarinio režimo visa, visame pasaulyje. Būtent todėl turėtumėme savo užduoti štai kokius klausimus. Ką sakytume, jungtinių tautų darbo grupė dėl savavališkų suėmimų pareikštų, kad vienoje valstybėje devyni žmonės yra neteisėtai kalinti ir kad juos būtina išlaisvinti. Mes būtume pasipiktinę, parlamentas e, protestuotų, komisija padarytų politinį pareiškimą. O kaip tuo atveju, jei ta valstybė būtų ES narė? Tokie įvykiai vyksta Ispanijoje. Todėl noriu paklausti, ar taikomi dvigubai standartai, kad tokie e, dalykai vyksta. E, pačioje Europos Sąjungoje. Tokie standartai yra didžiausia grėsmė mūsų politiniam prestižui. Ir komisija privalo reikalauti, valstybių, kad valstybės narės taikytų tokius pat kriterijus, kokių reikalauja iš likusio pasaulio valstybių. Pone Gal, vienai minutiai. Mes Suprantame, kad saugumo politika turi reikšti, jog užtikriname saugumą nuo terorizmo, nuo spaudimo prie išorės sienų, o taip pat e, siekiant ir prevencijos, e, kalbant apie e, naujų, naujų regioninių konfliktų atsiradimą. Mes kalbame apie stabilumo užtikrinimą. Bendrojoje saugumo politikoje palankiai vertintina tai, kad siekiama sukurti Europos sistemą, tačiau matome, kad reikia dar daugiau pastangų įdėti. Mes savo šalyje matome, jog yra plečiama mūsų kariuomenė, mes išleisime netgi daugiau nei 2 procentus BVP gynybai. Bet labai svarbu būti matomiems, taip pat ir vakarų Balkanuose. Mes e, turime dėrėtis su Šiaurės Makedonija ir kitomis šalimis. Su kvalifikuota dauguma aš nesutinku, nes taip iš mažųjų valstybių narių yra atimama galimybė joms svarbiais klausimais ginti savo suverenių esminius nacionalinius interesus. Toliau kalbės kolega Pikola. Izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike je doneseno konsenzualno. Istaknuta je uloga Europske unije. Nes... Norėčiau pasveikinti pranešėjus ES vaidmuo saugumo ir taikos puoselėjime taip pat e, jos veiksmai esant dabartinėmis e, aplinkybėms yra mūsų dėmesio, turėtų būti mūsų dėmesio objektas. Aš tikiuosi, kad panašus pranešimai bus rengiami ir ateityje, ar aš juos paremsiu ir manau, kad tikiuosi, kad bus parengtas pranešimas ir dėl ES strateginių gebėjimų. Šių, pirmiosios šių metų savaitės didina nestabilumą regione, būtent todėl ES turi toliau dirbti puoselėdama bendradarbiavimo taikos ir pažangos vertybės. Strateginė autonomija autonomiją bei būtinybę ES ir toliau plėtoti savo e, gynybinius pajėgumus, tai kryptis, kurią turime pasirinkti. Manau, kad Balkanų regionas turi susilaukti didesnio dėmesio e, plėtojant saugumo politiką. Tai stabili kaiminystė, tai stabilios ES garantas. Tai žinia, kurią turime siūsti savo partneriams pietričio Europoje. Esu įsitikinęs kad mums pavyks toliau e, siekti stipresnės Europos daugia šalių santykių pasaulyje, o mūsų piliečiai būtent tokios žinios ir tikisi. Toliau Renių frakcijos vardu, e, ponia Natalija Luazo, prašau. Pone van der Leyen e, paskelbė apie naujos komisijos politiką. Europos Europa e, gyvena didėjančio nestabilumo ir konfliktų aplinkoje - Ukrainoje, Libijoje, Sahelyje krizės e, aštrėja. Reikia nustoti būti naiviems, mastant apie, apie tai, kad Europos projektas yra tik taikos projektas, turime rūpintis gynybą. Džiaugiuosi e, abiejų pranešimų e, blaivumu, kuris mums teikiamas balsavimui akcentuojamas mūsų e, įsipareigojimas daugia šališkumui, taip pat akcentuojama, kad ES reikia kurti gyvybingą gynybos sistemą, kad galėtume įgyvendinti sąjungininkų atžvilgių prisimtus įsipareigojimus, taip pat užsitikrinti e, strateginę autonomiją. Tai ES šiandien yra e, deganti būtinybė. Turime e, būt, elgtis taip, kad mūsų sąjungininkai, amerikiečiai negalėtų mūsų apkaltinti tuo, kad mes darome per mažai ar per daug. Turime prisimti visas užduotis konfliktų prevencijoje ir jų sprendime, panaudojant visus turimus instrumentus. Būkime tarpininkai, skatinkime tai, ką, ką reikia skatinti, bet e, taip pat siekime e, užtikrinti taiką. Turime siekti būti takingi e, santykiuose su visais partneriais. Nebegalime kitoms galybėms e, palikti galimybės kurti mūsų aplinkos. Europa, e, atėjo laikas Europai ne tik kalbėti, bet ir pradėti veikti. Ponas Deman. Dėkuoju. Daug griežtų žodžių girdėjome ir e, principų paminėjimą,